panie przewodniczący! witam panie i panów posłów bardzo serdecznie. wznawiam posiedzenie. sveiki susirinkę tęsiame europos parlamento posėdį. noriu pasisveikinti su visais esančiais salėje komisijos narių. šios dienos posėdžio protokolai ir patrinti dokumentai jums yra išdalinti ir turite pastabų dėl protokolo. Pastabų nematau ir negirdžiu, taigi posėdžio protokolo.